Colleagues, good afternoon again, and let's go to the next point of our agenda. This is... Kolegos, laba diena, perdėme prie kito darbo tvarkės punkto. Punkto Europos viduržėmio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų karalystės asociacija. Protokolas Europos Sąjungos ir Jordanijos bendrojo susitarimo. Perdėme prie antrojo svarstymo. Svarstome pakeitimus rekomendacijos projektui dėl Jordanijos Vašimtų karalystės dalyvavimo ES programuose. Europos parlamentas čia turi išsakyti savo sutikimą atitinkamo susitarimo išvadoms. Buvo pateikta keletas pakeitimų, rekomendacijos projektų ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Neits, kad ji tartų žanginį žodį. Prašau, ponė Neits. Ačiū pirmininkė. Na, aš manau, kad, ką žinai, ar čia reikia skirti labai daug laiko šiam klausimui, nors jis pats gan svarbus yra, nes jeigu parlamentas laikysis mano siūlymo ir išsakys sutikimą protokolo projektui, kuris mums yra siūlomas, tuomet tai reikš, kad Jordanija gaus prieima prie gausybės ES programų ir valstybių narių programų. Ir tą padarę mes, aš manau, nusiusime stiprų signalą Jordanijos karalystiai, rodantį, kad mes juos remiame, kad mes išsakome solidarumą su šia šalimi. Ir kad iš tiesų šis regionas išgyvena gan sudėtingą laikotarpį dabar. Kaip sakėte, pirmininkė, septyni buvo pateikti pakeitimai. Mano siūlymas kolegoms būtų pritarti visiems tiems e, pakeitimams išskyrus ketvirtąjį ir penktąjį pakeitimus. Ir dėkoju kolegoms, kurie pateikė tuos pakeitimus. Ir tokiu būdu prisidėjo prie mano pranešimo tobulinimo. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū poniniais, kolegos. Ar yra norinčiųjų pasisakyti? Pona Salafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau, šliau, ką sakė ponė Neits, pasakyti, kad EPP šešėlinė pranešėja yra ponė Saifi kuri yra kitame susitikime, kitame posėdėje dabar, negalėjo atvykti. Ji paprašė manęs, kad aš jums pasakyčiau, kad mūsų politinė frakcija, jai nekyla jokių problemų dėl jūsų pranešimo ir aš galbūt dabar detaliai jo ir neaptarinėsiu, neaptarinėsiu pakeitimų, bet tokia yra bendra ponios Aifi nuomenė. Mes palankiai vertiname e, šį pranešimą ir balsuosime už jį. Dėkoju ponui Salafrankai. E, ar iš socialistų frakcijos kas nors norėtų pasakyti? Iš Alde frakcijos, galbūt kitų frakcijų? Nematau norinčių pasakyti. Taigi, tai reiškia, kad ponė Neits, ar norite dar kažką pridurti? Man atrodo, lyg viskas aišku. Ne. Aš manau, kad rytoj balsavimai vyks sklandžiai. Dėkoju visiems kolegoms už indėlį. Pirmininkas dėkoju, trumpa pertrauka ir po to perėsime prie Sakharovo premijos e, aptarimo.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 Thank you very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales Bialatsky, Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, uh, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. A, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta, ta nominacja została poparta przez e,